vienam kalbėtojui ir žodis suteikiamas tiem, kuris, kurie paprašė pirmieji žodžio. Be to, aišku, yra e, kolegų, kurie prašo žodžių tiek pagal mėlynosios kortelės procedūrą, tiek ir pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Tai arba vieną, arba kitą. Abiem atvejais žodžių negausiu. O dabar žodis poniui Vandendryšė. Dėkoju, kolegos. Europos Sąjungos procedūros dėl pažydimo Vengrijos ir Lenkijos atžvilgių yra visiškai nesusijusi su tuo, kad netinkamai veikia teismų sistema, nes kitaip tokia šalyje kaip Vengrijoje, kur žiniasklaida subsidijuojama, kur vos nenusipirkėmi e, peisėjai, jau būtų senai persikita. Tiesą sakant, E, šalis tiesiog nori išsaugoti savo suverenumą, laisvę, tapatybę. Kas čia blogo? Nes, tiesą sakant, ES e, nerado įvairių sprendimų, skaitant ir migracijos e, krizai. Taigi, tiesą sakant, tiesą sakant, bandoma tiesiog prisis, prispausti šalis, kurios nenori nusilenkti, jas palaušti. Taigi, sakykime, čia Europos Sąjunga, kurioje vašpatavo diktatoriai ir e, biurokratai. Taigi, kiek e, dar reikės kitų šalių, kol galų gale ši sąjunga grius? Pane Lundgren. Ponas Lundgren. Švedijos demokratai kitaip vertina septinto straipsnio procedūras prieš Vengriją ir Lenkiją. Mes laikomės kitokios nuomonės, nes manome, kad Vengrija yra suvereni valstybė, kuri sutinkamai su demokratiniais procesais pati gali primti nuosavus sprendimus. ES e, bei įvairių valstybių narių reakcija mums atrodo yra perdėta, istori, isteriška, nes demokratija, nepriklausomumas, laisvė nepatiria pavojus Vengrijoje. Vengrų tauta turi pati pagal demokratinius procesus priimti sprendimus dėl savo ateities. ES daro viską, ką gali, kad būtų pakirstas e, nacionalinis pasidžiavimas, uždrausta naudoti nacionalinius simbolius šioje salėje, skaitant vėliavėlės ant stalelių. Priešais mus aš ir toliau esu išdidus švedas, nepriklausomai nuo to, ką man pasako ES. Visi įsiklausykite mes atstovaujame nacionaliniams rinkėjams ir tuo turime didžiuoti. Dėkoju, ponia Fox, pusantros minutės. Anglijos filosofas Ro Rodžis Scruton sakė, kad reiktų pripažinti Vengrijos indėlį e, išlaisvinant rytų Europą. Vengrija ir Lenkija e, atgyjo savo laisvę po sovietų dominavimo. O dabar e, e, jei Vengrijai taikoma 7 straipsnio pirma dalis ir mes dabar tarsi primename, ES tarsi primena Sovietų sąjungą ta, pagal savo autoritarinės priemonės. Aš ne, nelaim, nebalsuočiau už Fidesz ir Orbaną. Aš pasisakau už žiniasklaidos laisvę, tačiau e, aš taip pat pasisakau už įvairius sprendimus, kuriuos primena įvairūs žmonės. Jūs sakote, kad įvairovė yra ES vertybė, bet jūs draudžiate tą įvairovę. Jūs sakote, kad e, laisvė yra ES vertybė, bet jūs neleidžiate e, priimti laisvų politinių sprendimų. Dėkoju. Toliau ponas Randžel vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos tarybos atstovai, norėčiau priimti jums, kad ES yra įvairių demokratiškų valstybių e, sambūris kurios gerbė teisės viršenybę ir visas pagrindinės laisvės ir vertybės. Tai yra uh, E, todėl yra labai svarbu, kad kai e, nebegerbi, nebegerbiami šitie principai, e, kai susilpnėja kažkuris iš tų pagrindinių ramščių, būtų taikomi atitinkami mechanizmai, atitinkamos priemonės. Mes šiandien kalbame apie Vengrija, e, Lenkija ir Malta. Bet iš tiesų reikia pasakyti, kad septintas straipsnis netaikomas taip arba jis neveikia taip, kaip jis turėtų e, veikti. Aš norėčiau paraginti turėti tokią nepriklausomą tyrimo procedūrą, kad galėtume stebėti e, įvairias atsiradusias situacijas įvairiose ES šalise. Aš tikiu, kad Vengrijos ir Lenkijos vyriausybėms pavyks pasiekti uh, pažangos, žengti žingsnį į priekį ir nereiks taikyti septintojo straipsnio. Tisztelt képviselőtársaim, aki eddig naivan azt hitte, hogy az Orbán kormányt elítélő szargentini jelen... Dėkoju, sako ponas Molnar. E, gerbiami parlamentarai, jeigu jūs manote, kad e, jūsų pranešimą sustabdys Viktorą Orbaną, tai jūs, dar, tai jūs klystate. Kas... E, kas, ką daro e, Orbano režimas. E, e jis e, negerbė laisvių, jis e, e ne, nebegerbė teismų darbo. E, ir ir taip pat e, pilietinės visuomenės, o dabar tarsi bandoma, bando netgi gauti visą ES paramą, atimdamas ją iš E, regionų. Ir Viktoras Orbanas pažeidžia ES vertybės ir taip pat pasitelkęs ES lėšas bando e, finansuoti savo kampaniją prieš ES vertybės. E, ir aš noriu pasakyti, kad jums nepavyks sustabdyti Viktoro Orbano. E, E, mūsų kalbos, kaip mums viso to gaila, ar kaip mes esame susirūpinę, e, šito e, nesupras Viktoras Orbanas, jis nesupranta civilizuotų europiečių kalbos. Vienintelis dalykas, kuris jam, kuris jam būtų suprantamas, būtų toksai smūgis, kai jisai nebegautų lėšų. E, Viktoro Orbano vyriausybė turėtų būti nubausta, tik tai, tik tai tokiu būdu pavyktų apginti Vengrijos piliečius. Ir tai yra Vengrijos ir ES interesas. Dėkuoju toliau, ponas Frans, vieną minutę. Micro, please. Yeah. Danke, Herr Präsident Dėkoju, ponė pirmininkė. Romų kilmės žmonės Vengrijoje diskriminuojami. Vaikai iš Romų šeimų yra mokomi atskirose klasėse ir mo mokomi prastai. Baigę mokyklas jie nemoka nei skaityti, nei rašyti. Tai reiškia, jie negauna galimybę siekti aukštesnio išsilavinimo. Praėjusią e, savaitę e, Debreceno teismas. E, priteisė kompensaciją šitų Romų šeimų vaikams ir įrodė, kad Vengrijos institucijos vykdo institucinį racizmą. rasizmą. Tačiau kaip re, į tai sureagavo Orbanas? E, vietoj to, kad apsaugotų vaikus, jisai juos ir toliau e, e, izoliuoja, jisai e, kvestionuoja teismų sprendimą. E, Pone Orbanai, nustokite e, kurstyti vieni prie, vienus prieš kitus įvairius gyventojus, ar jie būtų migrantai, ar jie būtų e, Romai. O EPP norėčiau paraginti į, į, atsiriboti nuo Fidesz partijos, išvaryti ją iš jūsų frakcijos. Tik tokiu būdu Orb, Orbanas, e, Orbanui, Orbano veiklai bus užkirstas kelias. E, Ar jūs sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės principą? Pone Jaroka jį užduos, prašau. Jums skiriama 30 minučių. Much, for... Dėkoju E, gerbiamas kolega, kad esate pasiruošęs atsakyti į klausimą. Jūs žinote, kad aš dirbu ties Romų klausimais. Ar jūs galite pasakyti kitą šalį ES, kuri nuveikė daugiau Romų labui negu Vengrija? E, visų Europos Romų labui. Prašau, įvardinkite man bent vieną tokią valstybę. Gerbiama Livija, Tai yra neteisingas klausimas. Aš norėčiau, aš norėčiau, kad tai, ką jūs sakote, būtų tiesa, kad taip būtų. Bet mes turime įrodymus ir faktus. Prieš porą dienų teismas priemė šitą sprendimą ir tu juk negali paneigti to teismo sprendimo. Čia yra tiesa, čia yra faktas, įrodymas. Mes kalbėkime apie tuos faktus ir apie tai, kaip mes galėtume pakeisti situaciją tų žmonių labui. Juk mes abu su tavim ir dirbame tų žmonių labui, bet mes negalime to daryti e, e, savo veiklą grįsdami me, melu. Mes turime e, remtis tikrais įrodymais ir tokiu būdu bandyti išspręsti situaciją, juk tokia turėtų būti mūsų užduotis. To logo echi o kirius Žambatski, vieną lėktą. Благодаря, уважаеми господин председател. Пана Жамбатски. Pane pirmininkė, mėly kolegos. 7 straipsnio procedūra prieš Vengriją ir Lenkiją yra raganų medžioklė. Kodėl? Todėl, kad e, Lenkijos ir e, Vengrijos rinkėjai laisvai ir demokratiškai išsirinko savo vyriausybės. Tie, kam labiau patinka raudoni komunistiniai simboliai, tiems nepatinka, ką šių valstybių vadovai sako apie migrantus ar išorės e, sienų apsaugą. Jiems nepatinka Vengrijos ir Lenkijos e, vadovų pozicija. Jūs e, elgiatės tarsi bolševikų diktatūra. Jūs neikėte, kad Vengrijos ir Lenkijos piliečiai turi teisę apsispręsti dėl savo pačių likimo. Daug imperijų praeitie bandė ištrinti nacionalinės tapatybės. Joms nepavyko, jums taip pat nepavyksta. Mirina kortelė, ponios Barley, ar sutinkate atsakyti į šį klausimą? Ar jūs e, sutinkate su manim, kad e, totalitarinės e, diktatūros taip pat bandė savo valdžiai panaudoti institucijas ir e, tai buvo daroma laisvų sąskaita. Tai ir vyksta Vengrijoje dabar. Pone Žembatskiai, 30 minučių jums atsakymams. Tai, ką jūs e, dabar sakote, nevyksta Vengrijoje ir Lenkijoje. Lenkijos ir Vengrijos piliečiai patys išsirinko šitas e, vyriausybės. Komet jūs nesutinkate su mumis, jūs neleidžiate mum pasisakyti, neleidžiate kalbėti. Tai yra totalitarizmas, tai yra žodžio laisvės suvaržymas, tai yra naujasis kairiųjų totalitarinis bolševizmas. Dėkoju. Dabar pas Belamy. Pone pirmininkė, meri kolegos. Visi mes sutarėme, kad e, ginti teisinės valstybės principus yra esminės e, svarbos dalykas. Apie ką sukasi kalba dėl Vengrijos? Taip, rinkimai buvo laisvi, taip. Ar yra dabar e, politinis pluralizmas? Taip. Ar spauda gali kritikuoti vyriausybę? Kiek aš žinau, Vengrijoje nebuvo žudomi žurnalistai ir prieš keletą savaičių kuomet mes gynėme teisinę valstybę, tuomet jūs nesielgėte taip energingai. Tad mes galime ir toliau bandyti įžeidinėti Vengrijos rinkėjus. Aišku, galime nesutikti dėl politinių kai kurių dalykų su ponu Orbanu, tačiau neturime teisės paversti politinių nesutarimų e, tokia kritika dėl teisinės valstybės e, principų, nes tai yra asmenės svarbos klausimai Europos Sąjungai. Pane Belami. Jums yra Melinos kortelės klausimas. Ponios Tun klausimas iš jūsų frakcijos. Ar sutinkate atsakyti į jį? Pone Tun, prašom. 30 sekundžių. Dėkoju, e, kolega. Mes esame iš tos pačios frakcijos. Aš norėčiau paklausti iš tai, ko. E, ar rinkimai iš tikrųjų laisvi, jeigu nėra laisvų žiniasklaidos priemonių. Antras mano klausimas. Ar reikia žudyti žurnalistus, siekiant įrodyti, kad žiniasklaidos sektoriuje nėra užtikrinama pakankamai laisvės? Trečias klausimas. Net jeigu vyriausybė ir išrenka dauguma e, rinkėjų, ar tokia vyriausybė gali veikti prieš demokratiją? partiją prieš e, teisinės valstybės principus, prieš laisvą žiniasklaidą varžyti šitos dalykus. Ačiū. Tai yra įdomus klausimas, sako pirmininkas. Klausimas buvo iš tos pačios politinės frakcijos kolegos. Dėkoju, ponė e, pirmininkė. Visų pirma, yra žiniasklaidos priemonių, kurios kritikuoja vyriausybę Vengrijoje ir e, tų žiniasklaidos priemonių balsų yra klausomasi. Antras dalykas, taip, kuomet e, nužudoma žurnalistas, tai būna drama. Ir e, šiandien 7 e, straipsnio procedūroje šis klausimas nekyla. Jūs taip pat įžeidinėjote, ponė, mane jūs minėjote žodį gėda. Tai, kas šiandien bando skaldyti europiečius, remdamėsi tam tikrais politiniais principais ir taikydami tokias procedūras, kurios nesiremia realiais faktais, tai tai yra neprimtini dalykai. Pone Belami, jūs turėjote 30 sekundžių atsakymui pagal mūsų taisyklės ir jūs neturite atsakyti ar reaguoti į kitų kolegų pasisakymus tuo metu. Tik atsakyti į Milinos kortelės klausimą. Dėkoju. Dabar e, pane Zybel. Dėkoju. Ir vėl kalbame apie Vengriją. Opozicijos protestai, e, tarptautinės bendruomenės pasmerkimas, viskas e, vienodai Vengrijai. Kol kas e, Vengrijoje, kaip ir anksčiau, galioja viena nuomonė. E, ir ta e, viena valdžia vis sprendžia viską, net ir kiek gaus kultūros institucijų vadovai, kiek lėšų gaus ir kitus dalykus. Mes neturėtume būti naivus. Politinė kultūrinių institucijų kontrolė yra e, žingsnis į e, cenzūrą. Ir čia mes matome e, pagražintą smegenų plovimą, tačiau nei komisija, nei taryba neaiškiai nereaguoja. Vis naujo, nauji antidemokratijos pavyzdžiai Vengrijoje yra skandalas, kurio su, ir to nebenori toleruoti mūsų piliečiai. Todėl yra laikas padaryti rimtas išvadas. Doliau, toliau vieną minutę kalbės ponas Kotkato. Thank you, President. Jungtinės karalystės naujos vyriausybės ir Vengrijos vyriausybės vartojimas turėtų mus demokratus suneraminti. Ypač sudermino tai, kai Budapešte ir Londone buvo raginama sukurti e, ypatingus santykius. Orbanas e, gyrė e, Borisą kaip puko demokratą. Na ir atrodo, dabar bus pradėtas procesas dėl būsimų santykių tarp ES ir e, Junktinės karalystės. Tai ar ką, Junktinė karalystė taps e, fiktyvi demokratija pagal Vengrijos modelį. E, 15 metais Vengrija užsipuolė žiniasklaidas laisvę, o Johnsonas dabar e, ketina atšaukti BBC licenzijas, o taip pat ir panaikinti atitinkamą lobistinę sistemą. Ši vyriausybė e, ypatingai kritikuoja žiniasklaidą. Urbanas palaiko Brexitą, nes e, tai yra žingsnis link neliberalios demokratijos ir autoritarizmo, o Johnsonas išviniojo raudoną kilimą Orbaną, tai turėtų neraminti ne vien tik tais Junktinė karalystė, bet ir Europos Sąjunga. Dėkoju. Vieną minutę, ponas Lenars. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga nėra vien tik tais uh, E, atsitiktinai atsiradusi sąjunga, tai yra vertybėmis grindžiama sąjunga, kaip kad e, įstatymo viršenybė, žmogaus teisės, laisvės, demokratija ir be bendrų pamatinių europinių vertybių bendradarbiavimas nebūtų nieko davęs. Ir dėl šios priežasties turime ginti šias vertybės, užtikrinti jų apsaugą visose valstybėse narėse. Prieš pusantrų metų šis parlamentas pareiškė, jog šioms vertybėms kilo pavojus Vengrijoje ir tam jie buvo pritarta. Svarbios šios dienos diskusijos, svarbu, kad galėsime ir toje balsuoti ir dėl rezoliucijos, tačiau tikrusios diskusijos turi vykti taryboje, nes valstybės narės nedrįsta atvirai viena su kita kalbėtis. Vyriausybė ir valstybių vadovai mums rodo, jog e, žmogaus teisės ir kitos vertybės yra tik tai tušti žodžiai. Yra e, prašymas užduoti jums klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą. Ar sutinkat? Ar sutinkate? Prašau. 30 sekundžių klausimui. E, taip, dėkoju. Labai norėčiau pritarti kitiems kalbėtams, tačiau susiduriu su dilema, nes viena vertus jūs, e, jūsų frakcijos vardu e, teigiate, esą būtina apsaugoti europinės vertybės, turime apie tai kalbėti, tačiau yra kolegų iš Vengrijos, kurie yra prieš. Ar jūsų frakcijoje tai suvokiama? Ir ar suprantate, kurią frakcijos dalį palaikote, kurią stovyklą? 30 sekundžių atsakymui. Ne, mano užduotis spręsti jūsų dilemą, aš manau, pats su tuo susidorosite. Mes e, visą tai aptarėme ir frakcijoje, aptarėme tai kaip šeimoje, aptarsime tai ir ateityje. Tiek te galiu Jums atsakyti. Jūs rūpinkitės savo frakciją, pasirūpinkite ir kolegomis iš Maltos, sėkmės, o mes pasirūpinsime mūsų kolegomis iš Vengrijos. Kągi, ir dabar pona Inčir minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Orbanas ir toliau piknaudžia valdžia, užsipuola demokratiją ir pagrindinės teisės Vengrijai, o ES nepavyko spręsti šios situacijos. Situacija gerokai pašlyjo e, Vengrijai ir jeigu būtų Europinė kūrybingumo apdovanojimas, tai reikėtų mm, galbūt pagalvoti apie premijos suteikimą Vengrijos ir Lenkijos vadovams dėl to, kaip jie kūrybingai nuolat pamina pakojimus jomis pagrindinės teisės. Dabar pagal 7 straipsnio procedūrą priemonių nepakanka, turime pradėti naujas procedūras, na ir turime pateikti konkrečių pasiūlymų dėl sankcijų, jeigu valstybės narės atsisako laikytis antrame straipsnėje tvirtintų e, pagrindteisių, joms neturėtų būti skirimas finansavimas, nes mūsų piliečiai nesitaiksis ateityje su tuo, jog bus piknaudžiaujama europiniais pinigais tam, kad būtų užsipuolamos mūsų bendros vertybės. Dėkoju. Ponas Vinčia, vieną minutę. Mikro. Prašom įsijungti mikrofoną. Mm, taip, pagarba bendroms vertybėms, statymų viršinybės principai yra mūsų visuomenės pagrindas. Tačiau tai, kaip tampa socialinė taisyklė, verčia diskutuoti. Mes galime pasikeisti nuomonėmis parlamente, bet tiesą sakant, Čia, tiesą sakant, nesikeičiama nuomis, nediskutuojama, o pasitelkiama 7 straipsnio nuostatas tam, kad būtų užsipuolama ir kaitinamos nuotaikos Parlamentas gali diskutuoti, tačiau taryba prims sprendimus. Skirtingos funkcijos, nesuplakime jų į vieną krūvą. Taigi mes turime patys laikytis sutarčių nuostatų. Tekste kalbama apie tai, kad pažeidžiamos europinės vertybės, abipusis pasitikimas, kol kas procedūros pradėtos prieš dvi vidurio ir rytų Europos valstybės narės, apsimetama, kad kitose valstybėse narėse viskas tvarkoje. Aš bijau kad taikomi dvigubai standartai vidurio ir rytų valstybės narėse ir taip pakerta piliečių pasitikėjimą. Dėkoju, ponia Piri, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Beveik prieš pusantrų metų Europos parlamentas paragino valstybės narės pradėti procedūrą pagal septintą straipsnį prieš Vengrijos vyriausybę. Na, o nuo to laiko, praėjo pusantrų metų ir buvo daug dvėjojama taryboje. Ir kaip karšta bulvė, šis klausimas buvo perdodamas iš vienos valstybės pirmininkaujančios šalies rankų kitai. Taryba nieko nedaro, o Vengrija ir toliau e, greunamas žiniasklaidos pluralizmas, skatina pseudopodiją, paminama teismų sistema po komis, o taryba nieko nedaro. Toliau blogojama pažanga pagal 7 straipsnį. Norėtųsi, kad pirmininkaujantį Kroatiją rimčiau pažiūrės 7 straipsnio procedūras ir palai paversti jas prioritetais. Na ir bijau, kad per kitą uh, plenarinę sesiją tie kraštiniai dešinieji ar tie, kurie apsimeta nusekliais, bet gina Vengriją, atsisės kraštinėje dešinėje, ten jų vieta. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Hidvegi, vieną minutę prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Pažiūrėkime, kodėl dabar inicijuota ši sufabrikuota procedūra prieš Vengriją ir Lenkiją. Tiesą sakant, taip nutiko dėl to, kad kraštutinės kairiosios frakcijos E, prastumė šį klausimą tam, kad būtų diskutuojama ir dėl žurnalistės nužudimo Maltoje. Tai turėtų versti susigėsti. Na, visi kaltinimai prieš Vengriją yra sufalsikuoti, teismų sistema yra nepriklausoma, laisva, e, užtikrintas žiniasklaidos pluralizmas, žodžio, nuomonės laisvė. Ir uh, Vengrijoje vyksta diskusijos su kairiosiomis e, e, Europos pėgomis, kalbame apie migraciją, krikščioniškos kultūros e, apsaugą, migraciją. Tiesą sakant, piknaudžiaujama įstatymų viršinybės principų, bandant politinių požiūrių nubausti Lenkiją ir Vengriją pasitelkus suklastuotus kaltinimus. Turite 30 sekundžių atsakyti klausimui. Užduoti klausimą. Dėkoju. E, tuo metu, kai Fidesz partijos politikai leisis į, į, į, į e, diskusijas, tada aš džiaugsiuosi, nes iki šiol jūsų, jūsų partijos atstovai neėjo į diskusijas. Tai kodėl jūs esate prieš e, tai, kad ES e, fondai būtų e, skiriami atsižvelgiant į e, teisės viršenybę? Ar jūs nepripažįstate savo kalties? E, tai, apie ką mes kalbame, kad e, kairiosios jėgos kaltina Vengrija, pažeidžiant teisės viršenybę ir tai e, padaro tokių politinių instrumentų. Jūs esate žmonės, kurie yra tolerancijos ir demokratijos priešai. Mes galime kalbėti apie teisės viršenybę tik tada, kai e, tos pačios taisyklės galioja visiems to pačiomis, e, tomis pačiomis sąlygomis. O jūs dabar vykdote politinę raganų medžiotoją. Dėkoju toliau. Ponas Gliuksman. Yep. Mėly kolegos, prie daugiau nei prieš pusantrų metų parlamentas balsavo dėl septinto straipsnio taikymo ir po to Vengrijos ir Lenkijos vyriausybės ir toliau e, pažeidinėja teisinės valstybės principus. E, taryba organizuoja e, klausimus, teikia klausimus, dirba su ekspertais, tačiau niekas nesikeičia. Tiksliau, dar blogiau negu niekas e, nesikeičia. E, E, Orbanas ir toliau organizuoja e, visokiausius viešus pirkimus, pažeisdamas e, taisyklės, kurie, kurie naudingi tik tais jam. Mes negalime naudoti biudžetinių svertų, tačiau turime naudoti tokias priemonės, kurios iš tikrųjų turi poveikį. Budapešte nevyriausybinės organizacijos, jaunimas e, bando vienyti savo jėgas e, e, kovoje su Orbanu, tuo tarpu Orbanas ir jo kompanija į tai tik namoja ranka. Mes turime rimtai tai žiūrėti, todėl kad tai yra kova už Europos demokratiją. Dėkuoju. Hansen. Dėkuoju, ponė pirmininkė Teisinės valstybės e, principai reiškia, jog yra kontroliuojama politinė e, valdžia. E, tai yra labai svarbios mums vertybėms. Europos teisingumo teismo generalinis advokatas įkalė dar vieną vinį į šit, šit, šit, akcentuodamas, jog e, Vengrija iš tikrųjų pažeidė tas e, vertybės. Ir e, mes matome, kad tai, ką daro Vengrija, yra neprimtina. Ir nepriklausomai nuo to, kokia politinė valdžia yra toje ar kitoje valstybėje, tų taisyklių turi būti laikomasi visur ir ES institucijos turi labai griežtai ginti šiuos principus. Dėkoju, ponia Folat, vieną minutę. Wahrheit... Iš tiesų sukrenčia tai, kad atsižvelgiant į sargentinį pranešimą priimtą 2018 metais, kad nuo to laiko nebuvo jokios tarybos nei komisijos reakcijos į tai, kas vyksta e, Vengrijoje. Vengrija ir toliau pažydinėja ES teisės ir tampa į tokią iliuzinę tariamą demokratiją. Netgi universitetas buvo e, išguitas iš šalies, e, kenčia nevyriausybinės organizacijos, o taryba tiesiog stebi. Tyliai stebėti, kas vyksta Vengrijoje pozicija reiškia e, atsisakyti mūsų bendro europinio e, projekto. Todėl SRD frakcija e, reikalauja, kad būtų e, taikomos e, tas teisės aktas, e, būtų patvirtintas teisės aktas, pagal kurį ES parama būtų skiriama pagal teisės viršenybės principą. Dėkoju. Dabar kalbėtojai, kurie buvo užsirašę kalbėti, baigė savo pasisakymus. Dabar bus spontaniškų pasisakymų procedūra. Penki kolegos nori pasaky, pasisakyti. Vienas kolega, kuris prašė žodžio per spontaniškus pasisakymus, jau uždavė klausimą klausimą per melinosios, pagal melinosios kortelės principą, taigi jam žodžio dabar nesuteiksiu. Europos Sąjungoje yra labai svarbu, kad e, tarp institucijų būtų pasiski, pasiskirstytos kompetencijos. Ir e, E, tačiau e, e, mes vis matome kažkokių prieštaravimų ES sutartim, nes pavyzdžiui, Europos parlamentas nuolat, nuolat nori dalyvauti tarybos posėdžiuose, o taryba dažnai nori nuslėpti kai ką nuo Europos parlamento ir sako, kad tai yra tarybos informacija. E, ir toliau septintas straipsnis nėra susijęs e, su sargentiniu pranešimu. Aš nežinau, e, kodėl jūs manote, kad Vengrijai galima taikyti septinto straipsnio procedūrą. Aš norėčiau jūsų paprašyti nepainioti teisės su politika. Nes jeigu mes darome e, teisės viršenybės egzaminą, tai jis turi galioti vis, visiems ir aš norėčiau pirmininkaujančios Kroatijos paprašyti baigti šitą procesą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš keletą metų Orbanas atėjo į vyriausybę ir jį palaikė milžinišką rinkėjų daugumą, o nuo tada situacija vis praštėjo ir tapo chroniška. Taigi parlamente nuolat svarstamas Vengrijos klausimas. Na, aš anksčiau pirmininkavau Libio komitete ir esu dabar delegacijos pirmininkas ir savo laiku pirmiausia įvertinau, kokių pasiekmių Vengrija. Vengrijos vyriausybės sprendimai turi akademiniai laisvai, nuomonė žodžio laisvai. Na ir taip pat dabar matome, kokių pasiekmių tai turi migracijos, prieglapšio teikimo, e, korupcijos, e, Europos lėšų pasisavnio klausimams. Na ir iš tikrųjų e, Ehm, vien tik užsitikrinus daugumą vyriausybėje neužtikrintas demokratijos principas. Būna įvairiausių daugumų vyriausybė, bet be mažumų apsaugos, įstatymų viršenybės principų apsaugos nebus demokratijos. Ir dėl šios priežasties mes palaikome procedūrą ne vien tik tam, kad ji būtų inicijuota, kam postumį davė parlamentas, bet tam, kad ši procedūra būtų baigta, tam, kad būtų pilnai užtikrintas pagrindinių teisų demokratijos įstatymų viršinybės principų apsauga, o taip pat ir iš lėšų ieškojimas. Dėkuoju. Hvala lijepa, gospodine. Toliau, pane Tomašič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga neturės ateities, jeigu ji nepripažys valstybių narių suverenumo ir teisės vykdyti e, nepriklausomą savarankišką politiką. E, joks atsakingas politikas nekels grėsmės e, savo nacionaliniam saugumui, norėdamas tik įtikti Briuseliui. Aišku, yra įvairios nuomonės, įvairios interpretacijos. Bet kai kalbame apie žmogaus teises, tai yra daug valstybių narių, e, kurios turi problemų su žmogaus teisėm. Tačiau ne viena iš tų valstybių narių nebuvo stigmatizuota, bent jau su jomis taip nesielgiama taip, kaip su Lenkija ir Vengrija. Tai man kyla klausimas, kodėl. Dėkoju. Ponas Ver, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi, kurie čia jau e, e dirbame keletą metų, mes. E, e, stebime tą procesą, kuris vyksta prieš Vengriją jau keletą metų. Ir todėl rezoliucija, kuri, e, aš negaliu palaikyti rezoliucijos, kuri yra pilna įvairių neobjektyvių kaltinimų. Europos Sąjunga vis dar veikia ir mes matome, kad e, žiniasklaida Vengrijoje vis dar yra laisva ir išsivyščiusi labiau negu kitose ES, e kitose ES šalise. E, taip pat reikia nepamiršti, kad ir kitose valstybėse narėse yra korupcijos atveju paskirstant ES lėšas. netgi yra e, atvejų, kai opozicijos lyderiai yra įkalinami, bet e, nežinau, ar jūsų veiksmai sustiprins ES. Dėkoju, baigėme spontaniškų pasisakymų e, procedūrą. Dabar ponas Reinders kalbės komisijos vardu. Uh, like to... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie tam tikrų dalykų, kurie buvo iškelti šiuose diskusijose teigiamas dalykas. Noriu pasakyti, kad Vengrijos e, vyriausybė nusprendė ne, e, nevykdyti toliau atitinkamos reformos teisingumo sistemos. Ir dabar e, teisėjai į aukščiausiai teismą skiriami E, tokia tvarka, kad e, viešoji administracija e, gali priimti sprendimą anksčiau už konstitucinį teismą. Mes šiuo metu nagrinėjame tą naują Vengrijos įstatymą ir aš galiu tik apgailę stauti, kad tokia reforma buvo pradėta vykdyti ne pasikonsultavus su Venecijos komisija. E, žinau, kad e, šitas naujas įstatymas neturėtų e, neturėtų užkirsti kelio subalansuoti jėgų pasi, pasiskirstimą. Ir e, taryba turėtų pati, pa, pateikti e, savo ataskaitą dėl e, teismų nepriklausomumo. E, E, lapkričio mėnesį atsistatydino tos administracinės, e, e, to administracinio organo vadovas. Ir tai reiškia, kad yra labai sunku priimti arbitražo sprendimą dėl teisingumo sistemos. Kitas klausimas, kurį analizuoja komisija, tai yra aukščiausiojo teismo sprendimas gruodžio mėnesio kuris e, e, užkerta kelią e, žemesnių instancijų teismų teisėjams kreiptis į teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo. E, mes turime įvertinti, nuodignai įvertinti tai, kas vyksta e, Vengrijoje. E, todėl kad e, taip pat turime nepamiršti, kad nacionaliniai teismai turi e, e turėti tiesiogę prieigą prie teisingumo teismo. Toliau buvo daug pasakyta apie Romų diskriminavimą. E, bet koks diskriminavimas rasės pagrindų e, vykdant e, švietimą yra netoleruotinas. E, komisija jau inicijavo atitinkamą procedūrą prieš Vengriją dėl Romų teisų pažeidimą ir jau buvo, dabar Vengrija e, ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad pagerintų situaciją. Komisija netoleruoja e, korupcijos ar sukčiavimo e, su, susijusio su ES lėšomis. Komisija e, inicijavo auditus. Ir jeigu pasitvirtins įtarimai, tai e, komisija gali imtis atitinkamų priemonių, kad apsaugotų ES biudžetų, biudžetą komisija siūlo naują reglamentą dėl ES biudžeto apsaugojimo, jeigu E, pasikartos tokie atvejai valstybėse narėse. Tai būtų priemonė, kuri padėtų apsaugoti es biudžetą ir užtikrintų sąžiningą e, finansų administravimą yra labai svarbu apsaugoti ES finansinius interesus, apsaugoti ES nuo korupcijos ir sukčiavimo. Kiekviena e, valstybė narė e, turi e, e, turėti e, e veiksmingai veikiančius tyrimo institucijas ir turėtų tinkamai administruoti lėšas iš ES biudžeto. O jeigu ji jeigu kokia nors valstybė narė administruoja lėšas taip, kad e, kenkia ES e, interesams, tai e, Europos komisija turi teisę atitinkamomis priemonėmis užkirsti kelią ES lėšų gavimui tai valstybei. Tokiu būdu mes galėtume apsaugoti ES biudžetą. Aš noriu Jūs patikinti, kad Europos komisija dabar dirba ties naujų teisės viršenybės e, principo mechanizmu ir e, mes atsižvelgsime į įvairius teisės viršenybės komponentus pavyzdžiui, e, kalbėsime apie sisteminės problemas dėl rinkimo teisės, dėl nepriklausomos, dėl nepakankamos apsaugos, teisinės apsaugos ir taip pat dėl e, žiniasklaidos laisvių pažeidimo. Todėl mes norėtume, kiek įma, pasitelkę šią priemonę, galėti kiek įmanoma anksčiau reaguoti į bet kokias grėsmės iškilusias teisės viršenybei. Kalbant apie situaciją Vengrijoje po Europos parlamento e, rezoliucijos paskelbimo, aš tikiuosi, kad šiandieninės diskusijos padės Vengrijos vyriausybei e, apsvarstyti išreikštą susirūpinimą. Komisija e, yra pasirengusi kartu su Vengrijos vyriausybė spręsti problemas. Dėkuoju. Dabar tarybos vardu e, žodis poniai e, Brnjak. E, ponios ir ponai, parlamento nariai, norėčiau patikinti dar kartą, jog pirmininkaujantį valstybę ir taryba skiria labai didelę svarbą pagrindiniams teisėms ir teisinės valstybės principų laikymuisi. Tai yra Europos institucijų ir valstybių narių atsakomybė, kad šios kad šie principai būtų įgyvendinami ir jų būtų laikomasi. Aš e, dėkoju už pareikštas nuomonės šių diskusijų metu. E, Pirinkaujantį Suomiją reguliariai informavo apie 7 e, straipsnio procedūros taikymo klausimus Europos parlamentą ir mes tęsime tą praktiką. Pirmininkaujantį valstybę atsiskaitys tarybai dėl savo kontaktų su parlamentu šitais klausimais. Dėkoju dar kartą uždėmesi. Dėkoju. E, pagal 7 e, straipsnio pirmą e, dalį vykstantis klausimai, klausimai dėl Vengrijos tarybos ir komisijos pareiškimai šituo klausimu. Klausimas baigtas. Balsuojama bus rytoj šito klausimu. Dabar pagal darbo tvarkę yra klausimas dėl 7 straipsnio pirmos dalies taikymo. Lenkijai. Tarybos vardu ponė Brniač. Dėkoju. Pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kaip ir buvo sakoma šiandien, anksčiau mes e, iš tikrųjų teikiame labai didelę svarbą klausimams, kuriuos aptarėme šiame kontekste nes e, teisinės valstybės principai ir pagrindinės teisės yra mums be galo svarbus e, dalykai. Teisinės valstybės e, principai užtikrina, kad, mūtų, kad būtų laikomasi mūsų bendrų vertybių. Septintos straipsnio pirmos dalies taikymas Lenkijai pasireiškia tuo, kad buvo surinkti trys klausimai Ir e, klausimas buvo aptartas e, bendrųjų reikalų taryboje. 19 e, metais e, vėl buvo aptartas šis e, klausimas bendrųjų reikalų taryboje. E, tar, įvairiose tarybose nuo e, balandžio iki gruodžio mėnesio. E, Dialogas politinių lygmenių tarp komisijos ir e, Lenkijos vyksta. Mes tikimės, kad jisai bus vaismingas. Mes e, išklausėme e, komisijos komentarus šitais klausimais. Dabar žodis komisijos nariai, poniai Jūrovai, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad jisai įtraukė į darbo tvarkę uh, šį klausimą dėl 7 straipsnio taikymo Lenkijai. Yra esminės svarbos dalykas, kad visos ES institucijos vaidintų savo vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų laikymasi. Parlamentas labai atidžiai stebėjo situaciją Lenkijoje ir e, parlamentui nuolat informaciją šito klausimu teikė komisija. E, gruodžio mėnesį e, komisaras Reinders e, pateikė padėties apibūdinimą Libė komitetui šito klausimu. Paskutinė informacija šitais klausimais. Europos teisingumo teismo kontekstams 19 metais, lapkričio mėnesį, teisingumo teismas palaikė komisijos poziciją tuo klausimu, jog e, sumažinant pensinio amžiaus ribą ir fiksuojant naują pensinį e, amžių, e, Lenkija e, sukėlė diskriminacinę situaciją ir taip pat pažeidė 90 straipsnio pirmą dalį ES funkcionavimo sutarties. Taip pat Teisingumo teismas pateikė preliminarų e, sprendimą e, dėl Lenkijos e, aukščiausiojo teismo, naujos, teismo naujai kurtos kolegijos teisėtumo. Lenkija turi pateikti dar papildomas informacijos šitais klausimais. 5 gruodžio dieną, remiantis kriterijais, kuriuos pateikė Teisingumo E, teismas buvo nustatyta, jog Lenkijos padaryta aukščiausio teismo reforma netitinka ES e, reikalavimų ir e, taip pat pažeidžia nacionalinį įstatymą. Lenkijos institucijos taip pat kritikavo aukščiausiojo teismo sprendimus. Norėčiau pabrėžti, jog Teisingumo teismo preliminarus e, šio aspekto išaiškinimas yra esminės svarbos aspektas. Komisija 19 e, metų spačio e, mėnesį nusprendė taikyti naują disciplinį režimą Lenkijai. Tai, žinoma, ne. A, suteikia galimybės veiksmingai apsaugoti e, teisėjus nuo politinio poveikio teisingumo teismo išaiškinimas e, yra susijęs su e, tinkamu uh, procedūrų įgyvendinimo mūsų aptariamoje e, srityje. Ir ta, e, vertinant susidariusią padėtį, galima daryti išvadą, jog e, ta disciplininė kolegija nėra visiškai nepriklausoma. E, ir tai turi neigiamas įtakos Lenkijos e, teisingumo ir teismų e, e, sistemoms. Tad e, dėl to iškyla taip pat problemų dėl prie judicinio teisingumo teismo išaiškinimo e, tvarkos ir būtent todėl buvo pradėta pažinimo procedūra ir siekiama per teisingumo teismą e, E, suspenduoti šios e, kolegijos e, veikimą. Komisija ir toliau sieks plėtoti konstruktyvų dialogą su Lenkija, kad iškilusios problemos būtų išspręstos. Kitas aspektas yra susijęs su kai kuriais įstatymų projektais, kurie taip pat reglamentuoja teisingumo sistemos nepriklausomumą. Dėl to komisijai taip pat e, iškyla e, nuogastavimų. E, gruodžio 19 dieną aš nusinčiau Lenkijos prezidentui laišką, taip pat premjerui ir par parlamento pirmininkui. Mes norime, kad teisinės valstybės principai būtų e, stiprinami, kad e, atitinkamai būtų įmanoma veiksmingai spręsti iškylančias e, problemas. Aš taip pat pakviečiau Lenkijos institucijas nepradėti taikyti šio, šio naujo įstatymo projekto nuostatų, kol jos e, nebus e, atitinkančios ES e, reikalavimo, nes antraip padėtis dėl teisinės valstybės principų taikymo Lenkijoje tik tai pablogėtų. Taip pat buvo paprašyta Venecijos komisijos nuomonės šituo klausimu ir e, ši komisija pateiks savo nuomonę dėl šio įstatymo projekto. Komisija yra pasirengusi ir toliau plėtoti konstruktyvų dialogą e, šitais e, klausimais su Lenkijos institucijomis ir sieksime, kad iškilusios problemos būtų sprendžiamas veiksmingai ir konstruktyviai. Dėkuoju. Tęsėme diskusiją šituo klausimu. Dabar e, pasisakymai frakcijų vardu. Pone Metsola. Lenkija yra ES e, širdyje. Lenkija yra plakantis sąjungos širdis. Lenkija prisijungdama prie Lenkijos parodė, kad galime veikti 50 mečius trūkusi istorinis ir teritorinis įskalimą. Tai svarbu Europai ir Lenkijai. Lenkijos piliečiai yra Europos piliečiais, lygiai taip pat kaip Lenkijos teisėjai yra Europos teisėjai jeigu esi valstybė nari Europos Sąjungoje, tai reiškia, turi tiek atsakomybę, tiek ir teisės. Tai reiškia, tiek ir duodi, tiek ir imi. Mes turime bendrą istoriją ir todėl turėsim, turime daly, turėti ir bendrą ateitį. O Kadangi ir ateitis bendra, mes negalime tylėti, kai kyla pavojus įstatymų viršinimės principai Lenkijoje ir kitur. Negalime nutilėti, jeigu rinkėjų dauguma pasitelkima kaip pateisinimas tam, ko pateisinti negali, kai paminama mes vertybės, įstatymų viršenybė nėra tuščias žodis, tai reiškia laisvę, kokybę, kokybę ir galiausiai tai reiškia Europą. Ir neapsaugojus įstatymų viršenybės kila pavojus, kad mūsų įstatymai taps gražiai žodis įspausdintais ant brangaus popieriaus ir visiškai be visiškai nepriklausomos įstatymų, e, atsiprašau, teismų sistemos nebus įstatymų viršenybės. Ir noriu visiškai aiškiai pasakyti, jeigu mes ginsime teisėjų nepriklausomybę tam, kad jie be baimės galėtų atlikti savo funkcijas, nereiškia užsipolimą prieš Lenkiją kaip valstybę, prieš šios žmonės, tai reiškia, kad yra apsaugomi Lenkijos žmonės ir įstatymų viršinybė. Ir norėčiau pasveikinti Lenkijos teisėjus dėl drąsos, kurie šiandieną atvyko pas mus. Nepaliksime ir jūsų, ir Lenkijos, ir Europos likimo valiai. Nenuvilsime jūsų. Dėkoju kolegos ir dabar kitas kalbėtojas yra ponas Lopes Algilar. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė ponė vicepirmininkė, Jūrove e, komisarė Randers. Aš pats e, Europos parlamente e, girdėjau, kaip buvo to, dramatiškai dalymas įrodymais teisėjai su ašaromis skundėsi dėl piknaudžiavimo. Na ir atrodo, kad iš tikrųjų pažeidžiamos jų E, kaip teisėjų nepriklausomumo principas, kuris yra įtvirtintas Lenkijos konstitucijai ir nežiūrint trijų iniciatyvų, niekas nesikeičia Lenkijos parlamente. Ir noriu pakartoti, kad e, nei viena demokratija nesusiveda vien tik tai su daugumos vyriausybė, nes be pluralizmo nieko nebus. Lenkija yra didelė šalis, yra didelė šalis, Tai yra viena iš didžiųjų valstybių narių, didžiausia įstojusi po 2004 metų plėtros. Ir tiesą sakant, tai yra šalis pirmoji pripažinusi e, Prancūzijos revoliuciją. Ir iš tikrųjų tenka nuolat diskusiją grįžti prie Lenkijos. Ir reikia gerbti aukščiausio teismo sprendimus ir priimti sprendimai nedėra su pagrindiniu teisų 19 ir 47 straipsnės. Jie yra privalomi ir Lenkijai. Ir dėl to turime aiškiai pasakyti, kad turime apginti Lenkijos teisėjus, advokatus šį, šią savaitę, šį sekmadienį Lenkijoje nebūsite vieni, nes Europos parlamentas palaiko ne, teismų susijęs nepriklausomumą, pagrindinės teisės, demokratiją, o taip pat parlamentas ragina, kad galimybė naudotis e, europiniais pinigais būtų susijęta su, su demokratijos ir įstatymų viršybės bei teismų nepriklausomumo principo apsauga. Uh, kolega Šimečka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, galite būti visiškai tikri, kad gan rimtas dalykas, kai teisėjai išeina į gatves protestuoti. Tikrai situacija rimta, nes e, tai yra didžiausia nauja, naujoji valstybė narė, o jos vyriausybė um, imasi veiksmų prieš teismus, teisėjus, kurie tiesiog nori apginti savo nepriklausomumą. Daugiau nei 40 iš jų susidūrė su drausminimo disciplinarinėmis procedūromis. Taigi bu, turi būti visiškai aiškiai įvardyta, kad tokios represijos prieš nepriklausomus teisėjus neturi precedento sąjungos istorijoje. Jeigu šie nauji teis, įstatymai bus e, patvirtinti, tai teisėjai galės būti išmesti iš pareigų net tuomet, jeigu jie stengsis įgyventyti Europos teisingumo teismo sprendimus nes tikrai tai pamina mūsų bendras vertybės ir statymų viršinybė. Ir dėja, pagal septinto straipsnio procedūrą taryba ėmėsi veiksmų labai jau vangiai ir nedrasi. Taigi reikia tarpinių priemonių. Nacionalinės vyriausybės e, negali atsikratyti savo atsakomybės, kai kalba eina apie Europinių vertybių apsaugą, nes Lenkijos teisėjai yra Europiniai teisėjai ir situacija Lenkijoje yra ir Europinė problema ir be e, bausmės už tokį elgesį nebus Europos Sąjungos. Dėkoju toliau ponė Thierry Reintke. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat buvau viena iš, iš tų, kuriems teko garbė ir džiaugsmas susitikti šiandien su Lenkijos teisėjas ir prokurorais. Ir man įspūdį paliko vienas sakinys, kuris buvo pasakytas tame susitikime. Vienas e, iš tų teisininkų.